Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos, pradėsime balsuoti. Pirmiausia, ketvirtas darbotvarkės punktas. Privatusis sektorius ir vystimasis. pakeitimai e, pateikti iki galutinės datos ir pranešimas e, yra pateiktas pagal visas taisyklės. Na, mes šiandien balsuosime pakankamai ilgai, e, kartais bus sudėtingas balsavimas, todėl prieš pradedant balsavimą norėčiau, kad pasitikrintume, ar veikia balsavimo aparatai, ar visi dalyvauja posėdėje. Todėl bus bandomasis balsavimas. Paspauskite bet kurį mygtuką. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Keturiasdešimt vienas narys. Tai iš tiesų tiek ir yra komiteto narių, visi turi savo korteles. Tai reiškia, kad mes esame pasiruošę balsuoti. Pirmiausia, antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmestas. Trečias pakeitimas. Kas už? prieš. Susilaikė atmestas. Ketvirtas, kas už, prieš. Susilaikė atmestas. Pirmas kompromisas, kas už, prieš. Susilaikė priimtas. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaikė priimtas. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 18 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dvidešimto pakeitimo paskutinė dalis kaip papildoma dalis, kas už ją, prieš, susilaikė atmesta. 23 pakeitimo paskutinė dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 27 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 28 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 38 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 39 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 43 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas, atmestas. 46, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 49 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 51 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 55 pakeitimas, kas už. Ne, visi vis dėlto dėl jo nebalsuosime. 58 pakeitimas. Kas už prieš susilaikę atmestas. Septintas kompromisas, kas už prieš susilaikę priimtas. 65 pakeitimas, kas už prieš susilaikę atmestas. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę, priimtas. 75 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Taigi projektas su pakeitimais, dėl jo balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. pasitikrinsime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 36 už, tai reiškia didžiąją daugumą parimta. Sveikinu pranešėją. penktas darbo atvarkės punktas. Tai nuomonė dėl klonavimo. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Kompromisas dėl pirmo bloko, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinsime elektroninio būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Kitą kartą kelkite rankas aiškiau. E, antras e, kompromisų blokas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Kompromisų blokas. Trečias, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Keturisdešimtas pakeitimas atkrenta. 48 taip pat. 51 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmestas. 52 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar konstatuojamosios dalis. 12 pakeitimas kas už, atsiprašau, pražiopsojame vieną pakeitimą žodžiu dėl penkto straipsnio. Pirmas pakeitimas žodžiu. A, prieštarauja jam kas nors. Tai ne, balsuosime dėl jo. Kas už pirmą pakeitimą žodžiu? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas pakeitimas žodžiu. Dabar kas sutarimas iš dalys. 12 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Ketvirtas pakeitimas žodžiu. Ar prieštarauja kas nors jam? Ne. Balsuosime dėl jo. Kas už? Prieš? Slaikė. Priimtas. Antras e, pakeitimas žodžiu. Ar prieštaraujam kas nors? Ne. Kas už šį pakeitimą? Prieš? Susilaikė. Priimtas. Balsuosime dėl nuomonės su pakeitimais. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 34 balsai už. Sveikinu pranešėją. Dabar balsuosime dėl šešto darbo tvarkės punktą. Europos Sąjungos prekybos ir investicijų politikos išorinis poveikis viešojo ir privačiojo sektorių iniciatyvams ne Europos Sąjungos šalyse. Antras kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 56 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 58 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinsime. 58 pakeitimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmestas šis pakeitimas. Imko 8. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Trečias kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimtas. Šešim trečias pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. 64 pakeitimas kas už. Prieš. Kas prieš? Kas susilaiko? atmestas. Imko 7 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 11 dėvė pakeitimas, kas už. Ne, dėl jo nebalsuojame, nes dėl buvo priimtas trečias kompromisas. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikę priimtas. 70 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmestas. 71 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė atmestas. Penktas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 76 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 77 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 78. Pasitikrinsime dar 77 pakeitimą. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 78 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Imko 5 pakeitimas kaip papildymas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. MK4 dvi dalis dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, priimta, antroji dalis, kas už, prieš. Pasitikinsime. Imko keturi pakeitimus, antroji dalis Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. 97 pakeitimas atkrenta. Šeštas kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 82 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Septintas kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Aštuoniasdešimt aštuntas pakeitimas, kas už? prieš susilaikė, susilaikė priimtas. 89 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmestas. 90 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmestas. 91 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmestas. Dėvė vienas, pirmas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimtas. Dėvė aš, aštuntas pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimtas. Aštuntas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 97 pakeitimas, kas už prieš. Pastikrinsime. Ne, ne visi iškelia rankas. 97 pakeitimas. Pradėm balsuoti dėl jo. Balsavimas baigtas. Priimtas. Devintas kompromisas kas už? Prieš visą laikę priimtas. Imko 15 pakeitimas kaip papildymas, kas už, prieš. Dar kartą. Imko 15 pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė priimtas. Dešimtas kompromisas, kas už. Kas, kas už, prieš. Susilaikė priimtas. Imko 14 pakeitimas, taip? Ne. 110 pakeitimas, kas už. Prieš. Dar kada. 110 pasitikinsime. Batavimas padedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 111 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimtas. 514 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 914 kas už? Atsiprašau. Nebalsuosime dėl 9.14 pakeitimo. 11 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. Šimtas septynioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime elektroninį būdą. Balsavimas pradinamas. 117 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 118 pakeitimas. Kas už? Prieš Na, mėly kolegos, dabar be elektroninio balsavimo. 118 pakeitimas. Kelkite aiškiai rinkas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. 12 kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė priimtas. 121 pakeitimas, kas už. Prieš. Sulaikė. Priimtas. 123. Kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Šimtas dvidešimt ketvirtas pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimtas. 13 kompromisas kas už prieš susilaikę priimtas. Konstatuojamasis dalis 22 e, pakeitimas kas už prieš susilaikę priimtas. 23 kas už prieš susilaikę priimtas. 24 kas už prieš prieš. Susilaikė. Pastikrinsime 20. 24 pakeitimas. Dėl jo balsavome. Balsavimas baigtas. Atmestas. 25 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Imko e, pirmas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Imko 99 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. E, pirmas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 29 pakeitimas, kas už, prieš, išlaikė atmestas. 30 pakeitimas dvi dalis. Dėl pirmos dalies, kas už prieš, susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už prieš, susilaikė atmesta. Trisdešimt pirmas pakeitimas, kas už Ne, 29 mes nepriėmėme. 31 pagėdimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Imko antras kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 32 pagėdimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 33 pakeitimas kas už, prieš susilaikę atmestas. 34 pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Ar prieštarauja kas nors su pakeitimu žodžiu? Ne. Kas už? Prieš susilaikę priimtas. Imko trečias kas už. Prieš susilaikę priimtas. 35 pakeitimas kas už. Prieš susilaikė priimtas. 36 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 38 pakeitimas kas dvi dalis. Dėl pirmos dalies kas už, prieš, susilaikė priimta. Antra dalis kas už, prieš prieš slaikę atmesta. 39 pakeitimas kas už. Prieš visą laikę atmes, atmestas 40 pakeitimas kas už. Prieš susilaikę atmestas. 41 pakeitimas kas už. prieš susilaikė atmestas. 42 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmestas. 43 pakeitimas kas už prieš susilaikė priimtas. 44 pakeitimas kas už prieš Pasitikinsime. 44 pakeitimas. Elektroniniu būdu balsuosime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 45 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 47 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 49 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 51 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 52 pakeitimas kas už. Prieš susilaikę priimtas. 53 pakeitimas kas už. Prieš susilaikę atmestas. 14 kompromisas kas už. Prieš susilaikę priimtas. Antras pakeitimas kas už prieš. Susilaikė atmestas. Devintas pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmestas. Tėvė blokas 2, 3, 4, 5. Kas už? Prieš. Susilaikė priimtas. Dėvė blokas 690, kas už prieš. Pristiginsime. Dievo blokas, 6, 9 ir 10 pakeitimai, kas balsuojame elektroninį būdą. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dieve, tai blokas 12. 13 kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. Ir Galtinis balsavimas, elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas. Didžiąją daugumą priimta nuomonė. Pranešėjai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 balsuosime dėl e, rekomendacijos Europos komisijos dėl darybų dėl transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo. Žanik, prašau. Monsieur le Président, chers collègues. Pone pirmininkė, mėly kolegos. Aš ilgai nekalbėsiu apie tai, kaip nežiūrint terminų patvirtintų vakar vidurdienį įteikti pakeitimus ir kompromisus. Nekalbėsiu apie tai, kad kurios frakcijos visiškai nesilaikė tų terminų. E, norėčiau vietoj to pakalbėti apie balsavimų sąrašą dėl 50-ojo kompromiso. Šis kompromisas, kaip žinote, susijęs su invest... valstybės ir e, investuotojų ginčio sprendimo procedūra. E, pradedame balsuoti nuo pakeitimų, dėl, pradėjome balsuoti nuo pakeitimų, kurie labiausiai nutolė nuo teksto ir kuriuos teikia pranešėjas. Ir sakyčiau, kad susidaro absurdiška situacija, nes atrodo, kad balsavimų sąrašas e, skirt, parengtas konkretiems kompromisams, konkrečiai 50 kompromisui, buvo sudarytas taip, kad šiandienos, kad būtų viskas patogu šiandienos balsavimo kontekste, o ne ir nebuvo laikytasi taisyklių. EFDD guja e ir žaliųjų teikiamas e, kompromisas numeris 50, man atrodo, turėtų būti balsuojamas, dėl, turė, dėl jo turėtų būti balsuojama pirmiausia. Um, als äh, Ausschussvorsitzender. Kaip komiteto äh, pirmininkas Šanikai, aš turiu tau pasakyti, kad 170 straipsnėje yra parašyta darbo tvarkos taisyklių, kad e, tie pakeitimai, kurie labiausiai nu, nutolia nuo originalaus tek, teksto, dėl jų turi būti pirmiausia balsuojama. Ir kaip prisimenė, mano pradinėme tekste buvo kalbama apie tai, kad STS e, TTIP sustrime nėra būtini ir guė ir žalieji. Būtent tai būtent ir pareiškia, todėl dėl jų ir balsuosime dėl šitų pakeitimų pirmiausia. Kaip suprantu, pirmininko pranešėjo ir pranešėjo teikiamas tekstas, kuris yra labiausiai nutolęs e, nuo to teksto, kurį pirmininkas su pranešėjų teikė dėrybų pradžioje. Dabar prašome, kad pirmieji e, kompromisai, dėl kurių balsuosime, būtų dėl jų balsuojama vardiniu balsavimu. Tai būtų kompromisas 50A. Le délai est aussi dépassé depuis longtemps, chers collègues. Kolegos, šis e, terminas taip pat jau seniai praėjo. Ja, selbst, also wenn die Frist abge... Helmutai, net jeigu šitas terminas baigėsi, kaip jau kaip buvo pasakyta, aš norėčiau paprašyti, kad mes norėtume, kad paprašytume vardinio balsavimo, nes kompromisas buvo patiktas šią naktį ir mes negalime kitaip reaguoti. Jisai buvo e, patiktas iki 12 valandos, bet po to, kai buvo sudaryti jų balsavimo sąrašai. O tai galima įrodyti. Na, balsavimo sąrašai buvo išdalyti anksčiau. Bet yra tam tai, aiškios taisyklės ir mes jas e, pritaikysime. Jeigu, jeigu varnio balsavimo prašoma po galutinio termino, tada e, ketvirtadalis e, komiteto narių turi tam pritarti. Dabar pasitikėsime. Kas yra už tai, na, 11 narių turi bent jau balsuoti už. Kas už tai, kad būtų vardinis balsavimas dėl 50A. Pone Beginai. Norėjau tik patvirtinti, kad galutinis balsavimo sąrašas buvo e, išdalintas, išsidinėtas visiems be 15 pirmos naktį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 dešimt bent jau e, komiteto narių balsavo už tai kvorumo nėra. Galime pasitikrinti. Jeigu norite, prašau. Balsuosime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 11. Ar taigi kažkas pakeitė savo nuomonę? Ir dėl 50 balsuosime vardinių balsavimo. Gerai. Norėčiau priminti, kad bandžiau įtraukti visų nuomonės į šią visą istoriją. Mes turėjome šešis darybų raundus su šešėliniais pranešėjais ir taip pat e, tris dėrybų raundus su e, pranešėjomis ir pranešėjais iš įvairių komitetų, kurie e, pareiškė savo nuomonės. Kaip, kaip žinote, buvo 13 tokių nuomonių, taigi išsamus vaizdas susidaro. Ir daug nuomonių iš, išreikšta Europos parlamente dėl TTIP. Ir aš bent jau iki šiol manau, kad mes uh, turėtume išreikšti savo aiškę poziciją ir atkreipti dėmesį į, į kolegų žinias, pasinaudoti jomis ir išsiųsti aišku signalą būtent mūsų dėrybininkams ir mūsų partneriams kitoje Atlanto pusėje. Bet kokiu atveju pats procesas buvo labai įdomus, intensyvus, Mes turime septynis e, dalinius sąrašus, kurie pateikti balsavimui. Pradėsime, kaip įprasta, nuo, e, nuo įžanginių dalių. Balsavime dabar dėl 13 kompromiso, kas už. E, kas prieš? Susilaikė? Priimtas. E, 292 pakeitimas, kas už. Prieš susilaikė atmestas. 253, kas už, prieš susilaikė atmestas. 254, e, kas už, prieš susilaikė atmestas. 14 kompromisas kas už. Kas prieš susilaikė priimtas. E, uh, 268 Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 270 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. Dešimtas, dvidešimt aštuntas kas už, prieš, susilaikė atmestas. 16 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. Šešiolika B kompromisas, kas už, prieš, sulaikė, priimtas. 289 e, pakeitimas lingvistinis, kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 291 kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. Pasitikrinsime elektroninį būdu. 291 pakeitimas įtikriname. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Palaukite. 42 balsuotojai. Ne, viskas gerai. Atmestas. 294. Kas už, prieš, suslagė. Atmestas. 298 kas už, prieš susilaikė atmestas. 300 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. Antrasis balsavimo sąrašas 301 pakeitimas kas už, prieš susilaikė atmestas. 17 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė priimtas. Trys šimtai dvylika. Ne, trys šimtai dešimt. Kas už? Prieš. Pasteigim seną. 320 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmestas. 312 kas už. Prieš. Susilaikę. Atmestas. 315 kas už prieš susilaikę atmestas. 18 kompromisas kas už prieš susilaikę priimtas. E, 325 kas už prieš susilaikė atmestas. 329 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 330 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 332 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 19. Kompromis kas už. Prieš. Susilaikė. Priimtas. 338 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dvidešimt trečias kompromisas už prieš susilaikė priimtas. E, 345 kas už prieš susilaikė atmestas. 346 kas už prieš susilaikė atmestas. A, 347 kas už prieš susilaikė atmestas. 351 kas už prieš susilaikė atmestas. 20 kompromisas kas už. Prieš. Pasitikrinkime. 20 kompromisas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimtas. 20, dėl 20b tokia atveju nebebalsuosime. Dvidešimt pirmas kompromisas, kas už? Prieš. Visą laikę. Priimtas. Trišimtas aštuoniasdešimt pirmas, kas už? Prieš. Sulaikė. Atmestas. 384 kas už. Prieš. Sulaikė. Atmestas. 386 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmestas. 22 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimtas. 23 B kompromisas už. Prieš. Kas prieš? Na, kas prieš? Dar kartą klausiu. Vienas žmogus tik prieš. Susilaikė didžiaja dauguma priimtas šis kompromisas. Puiku. E, 421, kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 423, kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 424, kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 425, kas už, prieš susilaikė. Atmestas. 426, kas už prieš susilaikė atmestas. 24 kompromis, kas už prieš susilaikė priimtas. 24 B kompromisas, kas už prieš susilaikė priimtas. 437 kas už, prieš susilaikė atmestas. 440 kas už, prieš susilaikė atmestas. 441 kas už, prieš susilaikė atmestas. 442 kas už, prieš susilaikė atmestas. 25 kompromisas kas už, prieš Sulaikė. Priimtas. Keturintas penkšim penktas. Arba gyvė vienas bėgas už. Prieš. Pasitikrinsime. 455 pakeitimas dėl jo balsavimo elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimtas. 456. Pagėdimas pirma dalis. Kas už? E, prieš. Susilaikė, pasitikinsime elektroniniu būdu. Pirmoji dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Antra dalis. Atkrenta. 26 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. Keturišimtas šešdešimt šeštas kas už prieš susilaikę atmestas. 27 kompromisas kas už prieš susilaikę a vienbalsiai priimtas ne kas atsitiko 482 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 483 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 485 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 28 kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 39 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Apie tą šeši, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 30 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimtas. 510 kas už. Prieš. Susilaikę. Priimtas. 510. Pasteigvėsime. Gerai, balsavimas pradedamas. 510 pakeitimas dėl jo balsavime. Balsavimas baigtas. Priimtas. Nu, aš pasitikiu savo akimis. Penkiasdešimt dvyliktas kas už, prieš, susilaikę, atmestas. 514 kas už, prieš, sulaikė, atmestas. Trisdešimt pirmas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimtas. 128 dvi dalis. Dėl pirmos dalies, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Pasitikrinsime, 528 pakeitimo antra dalis. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta antra dalis. Penkišimtai trisdešimt šeštas pakeitimas dvi dalis. Kas už pirmąją dalį? Prieš. Susilaikė. Priimta antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Dabar trečiasis balsavimo sąrašas. Pirmiausia, 539 kas už. Pesagėgin. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 540 už. Prieš susilaikė pritarta. Toliau 32 kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penki šimtai šešiasdešimt antras už, prieš, susilaikė, atmestas. Penki šeši trys už, prieš susilaikė pritarta. 564 už prieš. Man atrodo, kad patvirtinta, bet patikrinkime, kai balsavome dėl 564 už. E, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 566 už prieš susilaikė atmestas. 33 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 569. tai papildoma šalia 33. Kas už? 569. Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Penki šimtai septyniasdešimt šeštas. Už. Prieš Atmestas. Penki šimtai aštuonisdešimtas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penki šimtai aštuoniasdešimt pirmas už, prieš, susilaikė, atmestas. 583 už, prieš, susilaikė, atmestas. 564 už, prieš, susilaikė, atmestas. 585 už, prieš, susilaikė, atmestas. 566 už, prieš, susilaikė, atmestas. 587 už, prieš, susilaikė, atmestas. Trisdešimt ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 599 už, prieš, susilaikė, atmestas. 600 už, prieš, susilaikė, atmestas. 601 už, prieš, susilaikė, atmestas. 35 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 609 už, prieš, susilaikė, atmestas. 36 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 617. Toks pat kaip lybė pirmas už, prieš, susilaikė, atmestas. 618 už, prieš, susilaikė, atmestas. Dabar pernėme prie ketvirtojo balsavimų sąrašų. 620 už, prieš, susilaikė, atmestas. 621 už, prieš, susilaikė, atmestas. 37 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 628 už, prieš, susilaikė, atmestas. 629 už, prieš, susilaikė. Atrodo, kad atmestas. Patikrinkime, kaip balsavome dėl 629. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme. Rezultatas gana aiškus. 38a kompromisas. Ar Ką nors norėtumėte pakomentuoti dėl šio kompromiso? Man atrodo, kad buvo ketinimų kažką pasakyti. EPP, EKR ir ALDE teikė šį pakeitimą. Mūsų sąraše. Mūsų sąraše e, viskas yra teisingai. Yra. E, e, 38, dėl 38 pakeitimo e, mes pasitraukėme ir e, mes pritarėme kompromisui. Tačiau mes tinkamai apie tai pranešėme, e, dėja kažkoks nesupratimas, miskomunikacija įvyko. 38. 38 kompromisas teikėmės EKR ir Aldė Marytė purto galvą. Atsiprašau, pirmininkė, nebejoju, kad Mm, čia įvyko nesusipratimas, mes galime dėl jo balsuoti. Svarbiausia tai, kad dabar balsuojame dėl 38-ojo, kad mes balsuosime už 38-ąjį. Aš savo sąrašę pažymėjau, kad jis atsiimtas. Tuomet balsuokime. 38a. Kas už? Dėl 38 A balsuojame, ar ne? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Trisdešimt aštuntas kompromisas dabar. Už. Prieš. Susilaikė. Susilaikė. Patikrinkime, kaip balsavome. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeši šimtai keturiasdešimt antras už prieš susilaikė atmestas. 644 atkrenta, toliau 40 kompromisas. Už, prieš, susilaikė, pritarta. Šešišimtai penkiasdešimt septintas už. Norėčiau paprašyti techninio patikrinimo, nes 644 mano kolegės pakeitimas, jei turėjo atkristi, jei 642 būtų atme, priimtas, bet man atrodo, kad 642 atkrito ar dėl jo nebalsavome. Taip, iš tikrųjų teisi. 642 atmesta, todėl turime balsuoti dėl 644. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 643 už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 645 už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. Norite patikrinti?

Dabar tikriname, kaip balsavome dėl 645-ojo. Balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas. 646 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 40 kompromisas. Už, buvo pakeitimų. Dar kartą bandykime. 40 už, prieš, susilaikę, pritarta. Toliau 657 už, prieš, susilaikę, atmestas. 41 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 665 už, prieš, susilaikė, atmesta. Keturiasdešimt antrasis pakeitimas, e, draugės su keturiasdešimt antruoju B, už, prieš, susilaikė, vienas prieš, vienas susilaikęs, pritarta. 677 už, prieš, susilaikė, atmestas. 679 atkrenta, 43 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 693 dėl dviejų dalių. Dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. Antroji dalis, už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeši devyni keturi, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 44 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 700 už, prieš, susilaikė, atmestas. 701 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeši devyni penki, kaip papildomas, kaip siūlymas papildomas tekstai trakti už, prieš, susilaikė, atmesta. 708 už, prieš, Tikriname. Tikriname dėl 708. Balsuoti baigiame. Pritarta. 46 kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Pritarta. 716 už, prieš susilaikė atmesta. 717 už, prieš susilaikė atmesta. 718 už, prieš susilaikė atmestas. 47 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 729 už, prieš susilaikė atmestas. 730 už, prieš susilaikė atmestas. 48 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 49 kompromisas už, prieš susilaikė Pritarta. 7, 4, 8 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 50 A kompromisas. Vardiniu balsavimu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 29 balsavus už. Toliau visa eilė pakeitimo atkrenta. Ir pereiname prie 51 kompromiso už. Susilaikę. Pritarta. Aštuonišimtai septintas už prieš susilaikė atmestas. 808 už prieš susilaikė atmestas. 810 už prieš Patikriname. Kai balsavome dėl 810. -oje. Balsuoti baigėme. Pritarta. 811 už. Prieš. Susilaikė pritarta. 813 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 51 B kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ir periname prie penktojo balsavimų sąrašo. Ne, atrodo, kad kažką praleidau. Mm, remiamės dviem skirtingais sąrašais, reikia išsirinkti teisingą, nes vienas pakeitimas pasimetė. Kadangi tai socialistų pakeitimas, negalime leisti, kad taip vyktų. 803 pakeitimas turime dėl jo balsuoti. yra skirtingų aiškinimų. Balsuokime dėl 803, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ir toliau dar vieną, kurį praleidome. 814 pono Prūsto, kas už, už prieš atmestas. Ir dabar periname Aštuoni šimtai šešioliktasis už, kas už. Ponas Prūst prašo, kad patikrintume, kaip basavome dėl 814. -ojo. Pradedame balsuoti dėl jo. Balsuoti baigėme. Atmesta. Dabar 816 už prieš susilaikę atmesta. Dabar penktasis balsavimų sąrašas. Pradedame nuo 823 pakeitimo. Už prieš susilaikę pritarta. 52. 52 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. 53 kompromisas už, prieš, susilaikė, vienbalsiai. Susilaikė, pritarta. 846 už prieš susilaikė atmestas. 848 už prieš susilaikė atmestas. Aštuoni šimtai keturiasdešimt septintasis už prieš. Tikrinkime. Kai balsavome dėl 847, pradėme balsuoti. Balsuoti baigėme. Atmestas. 851 už, prieš, susilaikė, atmestas. 55 kompromisas už, prieš, prieš, susilaikė, pritarta keliams susilaikius. Toliau 55 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuoni šeši trys už, prieš, susilaikė, atmestas. 56 kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penkiasdešimt septintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. Aštuoni septyni vienas už, prieš, susilaikė, atmestas. 875 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 876 už prieš susilaikė atmestas. 877 už prieš susilaikė atmestas. 878 už prieš susilaikė atmestas. 879 už prieš susilaikę atmestas. Kažkas pasiūlė balsuoti dėl e, pakeitimų drauge keleto, bet pranešėjas tam nepritarė. 82 už prieš susilaikę atmestas. 863 už prieš susilaikę atmestas. 84 už prieš susilaikė atmestas, 85 už prieš susilaikė atmestas, 87 už prieš susilaikė atmestas, 887 už prieš susilaikė atmestas, 888 už prieš susilaikė atmestas. 889 už, prieš, susilaikė, atmestas. 890 už, prieš, susilaikė, atmestas. 891 už, prieš, susilaikė, atmestas. 892 už, prieš, susilaikė atmestas. 893 už, prieš, susilaikė Atmestas. 894 už prieš susilaikė atmestas. 895 už prieš susilaikė atmestas. 896 už prieš susilaikė atmestas. 897 už prieš susilaikė atmestas. 898 už prieš susilaikė atmestas. Damit kommen wir zur Abstimmungsliste 6. Liebe Kollegen, das sind die. Dabar pereikime prie šeštojo sąrašo. Tai yra kitų komitetų nuomonės ir kaip pradžioje sakėme, kiek buvo įmanoma, įtraukėme pasiūlymus į kompromisus, daug dalykų todėl atkrito, o kai kurių pakeitimų atveju yra atskiri papildymai ir būtent tai ir atsispindi šiame sąraše. Taigi, užsienio reikalų komiteto pirmasis pakeitimas, pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Antroji dalis atkrenta. Taip, atkrenta antroji dalis. nes buvo priimtas 13 e, kompromisas. Ja, Deve 5 geht Dabar dėvė penktasis e, apriepia labiau negu kad pranešimas, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Kitas pakeitimas. Ekon į pakeitimas. Mes jį aptarėme, jis yra 24b kompromiso papildymas. Kas už? Prieš? Reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl ekon į pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Taigi dabar pereiname prie Ample 3. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar paskutinė Ample 6 pakeitimo dalis – kaip papildymas prie 38 kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, kad pritarta, bet turime pasitikslinti. Prašom balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. nepritarta. Pereiname dabar prie Ample 7, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar pereiname prie Envy pakeitimų. Ar galėtume drauge? Ne, negalime. Envy 1. Kas už prieš susilaiko atmesta, NV2, kas už, prieš susilaiko atmesta, NV3, kas už, prieš susilaiko atmesta, NV4, kas už. Dar kartą, kas už, prieš susilaiko atmesta, NV5, kas už, prieš susilaiko atmesta, NV6, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. NV7, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. NV8, kas už, kas prieš, kas susilaiko, tikriname. Prašom balsuoti dėl NV8. Balsavimas baigiamas. Atmesta. NV9 kas už. Kas prieš. Susi... Pasitikrinkime dėl NV9. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, pritarta. NV10, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta NV11, už prieš susilaiko, atmesta. Dabar eikime NV, B konstatuojamoji, kas už prieš susilaiko, atmesta. NV konstatuojamoji C, kas už prieš susilaiko, atmesta. NV konceptuojamai E, kas už prieš susilaiko atmesta, NVF už prieš susilaiko atmesta, NVH kas už, kas prieš susilaiko atmesta, NVI kas už prieš susilaiko atmesta, NVJ kas už prieš susilaiko atmesta, NVK kas už kas prieš susilaiko atmesta, NVL, kas už, prieš susilaiko atmesta, NVO, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, N, NVP, už, prieš susilaiko atmesta, NVQ, už, prieš susilaiko atmesta. NVR, kas už prieš susilaiko atmesta, S, kas už, prieš susilaiko atmesta, NVT, kas už, prieš susilaiko atmesta, NVU, kas už, prieš susilaiko at, atmesta, V, už, prieš susilaiko atmesta, W, kas už, prieš susilaiko atmesta, X, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, į ilgoji, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, z, už, prieš, susilaiko, atmesta, AA, kas už, prieš, susilaiko, atmesta, AB, už, prieš, susilaiko, atmesta, AC, už, prieš susilaiko atmesta, A, D, už, prieš susilaiko atmesta, A, E, kas už, prieš susilaiko atmesta, A, F, už, prieš susilaiko atmesta, A, G, už, prieš susilaiko. Nėra prieš. AG. Už, prieš susilaiko atmesta, AH, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, AI, I, už. Prieš susilaiko atmesta, AJ, už, prieš, susilaiko atmesta, AK, K, AL, už, prieš, susilaiko atmesta, AM kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, AN kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. NV pirmasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dabar NV keturi ir e, priminsiu jums, kad e, jau kalbėjome, kad tai yra 32 kompromiso galimas papildymas, todėl atskirai dėl jo ir balsuojame. Taigi NV4, antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pasitikrinkime dėl NV ketvirto pakeitimo antrosios dalies. Prašome balsuoti. Balsavimą baigiame. Pritarta. Dabar ta pati procedūra dėl NV5 antrosios dalies. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. NV7. Čia yra 33 kompromiso papildymas, kas už antrąją dalį. Prašom balsuoti, kas prieš. Turime pasitikrinti, atrodo atmesta, tačiau pasitikslinkime. NV7 antroji dalis. Prašom balsuoti. Dabar jau balsuoti baigėme. Atmesta NV8. 22 kompromiso papildymas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. NV10 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. NV13. Kas už? Kas prieš? Reikia pasitikti patikrinti. NV13 balsuojame elektroniškai. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar pereiname prie ITRE komiteto pakeitimų. ITRE e 3, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Į 36 kaip, kaip papildymas. Čia parašyta, kad dėl šios dalies balsuosime atskirai, kuri dalis turima galvoj, kokia čia bus dalis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 with a mandatory review clause. Well, I think, in my understanding, kiek aš suprantu, gana racionalus pakeitimas, bet aš e, turiu išlikti neutralus. Taigi, įtrė šeštas pakeitimas, antroji dalis kas už, kas prieš. Pasitikrinkime. Antroji įtrė šeši pakeitimo dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Įtrė 15, kas už. Prieš. Susilaiko pritarta į 316, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Imko. Toliau. Imko EI. Čia dvi dalys. Pirmoji, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar pereiname prie agri pakeitimų. A konstatuojamoji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. C konstatuojamoji, kas už, prieš, sus, e, pasitikslinkime dėl Agri C. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Agri F. Kas už prieš susilaiko pritarta. Agri I, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri M, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Agri jeigu neklystu, Agri R. Ne. Prieš tai reikia balsuoti dėl Agri L. So, okay. Wir müssen über L abstimmen, ganz korrekt, weil wir den. Reikia balsuoti dėl Agri L, nes 332 atmetėme. Taigi, Agri L už prieš susilaiko pritarta. 18 kompromisas buvo priimtas, vadinasi, balsuojame dėl Agri R. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Toliau. Agri U bet regis jis atkrinta, kadangi pritarėme NV13 pakeitimui. Jis buvo panašus. Toliau. Kultūros komiteto pakeitimai. Kult F. Kult F pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmesta. kult E, kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime dėl kult E. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau kult F. Pirmoji dalis kas už Vėl pasitikrinkime. Prašom balsuoti. F pakeitimo pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Kult F, antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Kult G už, prieš, susilaiko. Regis pritarta, bet pasitikrinkime. Kult G. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kult H, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dabar jūri komiteto pakeitimai, jūri C. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Jūri N. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Jūri Q atkrenta. Atkrenta. Lybė pakeitimai. Lybė 3, kas už, prieš susilaiko atmesta. Pasitikrinkime Lybė 3. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Lybė A. Už prieš susilaiko atmesta. Lybė C. Kas už prieš susilaiko atmesta lybė A. Ar turime balsuoti, pasitikrinkime, ar reikia mums balsuoti ar ne. Taip, reikia balsuoti. Lybė A. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Dabar reikia pasitikslinti, ar pritarėme 617 pakeitimui. Vadinasi, dėl lybė C reikia balsuoti kas už, prieš susilaiko atmesta. AFKO pakeitimai. A. Kas už, prieš susilaiko. Atmesta. AFKO pakeitimai E6, kas už, prieš, susilaiko atmesta. AFKO E8, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pereiname prie peticijų komiteto pakeitimų. Peti 2, kas už, prieš, susilaiko atmesta atmesta. Peti 4, kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinkime. Peti 4, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta peti 5 kas už, prieš susilaiko atmesta, peti 8 kas už, prieš susilaiko atmesta, peti G konstatuojamoji kas už, prieš susilaiko atmesta, peti 14 kas už, prieš susilaiko atmesta. Ir dabar galime perėti prie paskutinės balsavimo dalies. Septintoji dalis. Trečias kompromisas, kas už? Pirmas atsiprašo, pirmiausia dėl 34. Už, prieš, susilaiko pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Penkioliktasis už, prieš, susilaiko. Pasitikslinkime. Balsuojame dėl penkisdešimtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Pritarta. 52, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 53 už, prieš, susilaiko atmesta, 57 už, prieš, susilaiko atmesta, 58 už, prieš, susilaiko atmesta, 59 už, prieš, susilaiko atmesta, 60 už, prieš, susilaiko atmesta, pasitikrinsime dėl 60. -ojo. Prašom balsuoti. Balsavimą baigiu. Pritarta. 61. Kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta. 62. Kas už, prieš, susilaiko. 62 už, prieš, susilaiko, atmesta. 63 už, prieš, susilaiko atmesta. 64 už, prieš susilaiko atmestas. 65 už, prieš susilaiko atmesta. 66 už, prieš susilaiko atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Už, prieš susilaiko pritarta. 76. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 79. Už, prieš. Noriu atkreipti dėmesį į 78 pakeitimą. Čia pažymėta, kad jis atsiimtas. Nežinau kodėl. Aš jo neatsijėmiau. Čia kalbama apie reguliavimo kaštus ir naštą ES. Aš norėčiau, kad dėl jo būtų balsuojama. Jeigu jis atsimtas, tai atsimtas. Nelabai suprantu, kodėl jis dabar yra keliamas. Prašom nesikarščiuoti, visi komiteto nariai gali teikti pakeitimus žodžiu ir ponas Valens tą patį gali padaryti, jeigu tam neprieštaraus bent trys žmonės. Kiek aš suprantu, jūs norite pateikti tai kaip savo pakeitimą žodžiu, aš noriu paklausti, ar yra prieštaraujančių tam pakeitimui žodžiu. Taigi nėra prieštaraujančių, vadinasi, balsuosime dėl 78-ojo. Tai pakeitimas žodžių, ponas Valensa įteikia, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 79, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta 80, kas už, kas prieš, susilaiko. Atmesta Penktasis kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta. 93 už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime. 93 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 94. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 95. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko. Atmesta. Šeštas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. 102. Kas už? Prieš. Thank you. Dar kartą. 102. Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. 103. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmesta. 104. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmestas. Septintasis kompromisas kas už, prieš, susilaiko pritarta.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 kas prieš. Pabandykime dar kartą dėl aštuntojo kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Šimtas penkiasdešimtas dabar. Kas už? E, atkrito jisai 151. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 152 už, prieš, susilaiko. Atmesta 153 už, prieš, susilaiko. Atmesta 154 už, prieš, susilaiko, atmestas. Devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Pereiname prie 171, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 175 už, prieš, kas susilaiko atmesta. 176 už, prieš, susilaiko atmesta. 177 už, prieš, susilaiko atmesta. Dešimtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. Dešimtasis B kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta. 190, kas už, prieš, susilaiko atmesta, 191 už, prieš, susilaiko atmesta, 193 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 194 kas už, prieš, susilaiko atmesta, 11 kompromisas už, prieš, susilaiko pritarta 207. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmestas 208 už, prieš, susilaiko. Atmestas 209 už, prieš, susilaiko. Atmestas 210 už, prieš, susilaiko. Atmestas 211 už, prieš, susilaiko. Atmestas 212 už, prieš, susilaiko. Atmestas Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko, pritarta. 221 už, prieš susilaiko atmestas, 222 už, prieš susilaiko atmestas. 225 už, prieš susilaiko atmestą, 227 už, prieš. Pasitikrinkime. Jis yra tapatus 229 dėl abiejų ir balsuojame. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Galime dabar pereiti prie 228. Taip, 228 atkrenta. 223, kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 226, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko atmestas atmesta. 230 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 224 už, prieš, susilaiko atmesta. 231 kas už, kas prieš. Reikia pasitikrinti. 231 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. 232. Dvi dalys. Dėl pirmosios kas už, prieš. Susilaiko apritarta. Antroji dalis kas už. Atkrito. Pasitikrinkime dėl pirmosios dalies. Prašom balsuoti. Pasuoti baigiame. Pritarta. Tuomet dėl antrosios dalies turime balsuoti kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ne, taip pat reikia pasitikrinti. Gerai. 232 antroji dalis. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Jeigu balsuojame dalimis ir balsai pasiskirsto po lygiai, Tuomet reikia laikyti, kad pritarta. Čia nėra įprastinis balsavimas, balsavimas dalimis šiuo atveju, tad pakanka balsų, kad galima būtų pritarti. Taigi dar kartą Antroji dalis. Pakeitimas 232. 232 pakeitimas, antroji dalis. Kalbama apie tai, su kuo pradėsime diskusijas ir kas yra atsakingas, eina kalba apie žodžių European Council išbraukimą. Taigi. Jeigu balsuosite už, tai a, kad e, Europos taryba išliktų, turite balsuoti prieš. Balsuokime elektroniškai, jeigu norite, kad tie žodžiai būtų išbraukti, reikėtų. E, minusą spausti. Balsavimas baigtas. At, atkrito. 233 už prieš susilaiko atmesta, 234 už prieš susilaiko atmesta, 235 kas už. Gerai, pasitikrinkime dėl 234. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 235. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Dabar. Pirmasis už, prieš, susilaiko. Pritarta. Antrasis už, prieš. Reikia pasitikrinti. Thank you. Dėl antrojo, prašom balsuoti. Prieš. E, pritarta. Trečiasis. Už. Prieš. Susilaiko. Taip pat pasitikrinkime dėl trečiojo pakeitimo. Prašom balsuoti. Basavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtasis pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. Penktasis už, prieš susilaiko atmesta. Šeštasis už, prieš susilaiko. Pritarta? Manau, kad taip. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko. Atmesta penkioliktas už, prieš, pritarta šešioliktas už, prieš, susilaiko. Pritarta septynioliktas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 18. Kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. 19. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 20. Už, prieš, susilaiko atmestas. 22. Už, prieš, susilaiko atmestas. 23. Už, prieš. Ir 24 už prieš susilaiko atmesti, 25 už, prieš susilaiko atmestas, 26 už, prieš susilaiko pritarta, 27, 28, 29, tapatus, kas už, prieš pasitiksinkime. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Pritarta. Trisdešimt antrasis. Kas už, kas prieš susilaiko. Atmesta. 33 už, prieš susilaiko. Atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pritarta ir pereiname prie paskutinio galutinio balsavimo. Balsuojame elektroniškai. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. 28 už, 13 prieš. Pritarta. Labai dėkoju. Schließen wir die Sitzung. Taigi šiandien baigėme posėdį. Thank you.